pietų sudane. Yes, Ačiū pirmininkė. Apgailestauju, kad kartais aš per daug įsijaučiu ypač diskusijų pabaigoje. Dabar aš grįšiu prie savo įprastinio balso tono ir pereisiu prie teksto. Dėkuoju, kad jūs organizavote šias diskusijas apie padėtį pietų Sudane. Tai yra šalis, kurioje prieš keletus metus turėjome labai daug vilčių, kadangi tai yra turtinga valstybė, kuri turi didžiulę didelių potencialą, tačiau humanitarnė situacija yra sudėtinga. 30 tūkstančių žmonių kyla e, pavojus Dėl, dėl bado 700 tūkstančių žmonių paliko šalį ir šalis susidarė su didžiausia pabėgėlių krize. Šiandien, turint omenyje pabėgėlių krizę pasaulyje ir turint omenyje ją prie mūsų sienų, turime suprasti, kokia tai situacija sudėtinga. 80 e, piliečių buvo nužudyta pastaraisiais metais ir spalio 23 taip pat nužudyta dešimtys nekaltų gyventojų. Humanitarnė pagalba šio regiono nepasiekė, bet to smurtas prieš moteris ir vaikus pasiekė neregėtą lygmenį. Visos šalys turi įsipareigoti, be kita ko ir Sudanas, e, gerbti savo piliečius ir neleisti smurtauti prieš juos. Labai svarbu užtikrinti susitaikymo e, procesą ir siekti tvarios taikos. Mes sveikiname Afrikos valstybių sąjungos sprendimą parengti pranešimą ir pradėti arbitražo teismo veiklą. Dabar susidaro puikiai proga pradėti taikos darybas ir tai yra puikiai galimybė pietų Sudanui sudaryti skaidrę vyriausybę, kuri atstovauja valstyčių, valst, piliečių interesams. Ir susitarimus būtina įgyvendinti, būtina kurti pernio laikotarpio struktūras, atstatant šalį federalinių mm, valstybių arba valstijų e, principas nepadės užtikrinti valstybės suverenumo ir nerima kelia taip pat ir išpoliai prieš pilietinę visuomenę. Vakar šalys žengė pirmą žingsnį išeiti iš aklavitės, o tai suteikia mums vilties. Tačiau dialogo, dialogo palankių išvadų dar teks palūkėti. Tik tai visiškas susitarimo įgyvendimas gali atnešti taiką ir sustabdyti piliečių uh, uh, nelaimės. Yra ir kitų žingsnių, kurių reikės imtis. Pirmiausia, reikia užtikrinti e, ugnies nutraukimą ir taip pat leisti humanitarniai pagalbai patekti į šalį. Valstybė turi imtis atsakomybės, dabar reikia įgyvendinti susitarimus, pietų Sudanas negali sauliaisti, kad ir šito susitarimo likimas bus toks pat, kaip ir sutarimas dėl ugnies nutraukimo. Labai svarbu užtikrinti šalies sanglaudą, taip pat uh, įtraukti Arabų lygą į šių procesų uh, plėtrą. Mes su kitais ES užsienio ministrais susitarėme, kad teiksime išsame pagalbą Sudanui. Bet to labai svarbus ir regiono vieningumas. Vakar taryba Europ, Europos ir Afrikos e, e, kyšulio valstybės susitarė, kad bus vadovaujamasi nuosekliu požiūriu į šį regioną. Be to yra numatyta įkurti stebėsinos e, struktūrą, į kurią bus įtraukti ir Sudano piliečių visuomenės atstovai. Ir tai yra gera naujiena. Labai svarbu imtis lyderystės įgyvendant šitą susitarimą. ES taip pat rems Sudano gyventojus pereinamojo laikotarpio metu, taip kaip darė 2013 metais stabdant e, mm, karo veiksmus. Taip pat mes numatėme teikti humanitarnę paramą. 14 metais mes suteikėme 16 milijonų eurų pagalbos, o dabar jis jau sudaro daugiau negu 130 milijonų eurų. 31 procentas humanitarnės pagalbos yra nukreipiama į pietų Sudano. 3,5 milijono gyventojų priklauso nuo šitos paramos, kuri yra teikiama Sudanui. Mes puikiai suprantame, kad vien humanitarnė parama nepakeis tvaraus vystimosi programų. ES ir tokiau teis, teiks humanitarnę paramą, tačiau vadovausis keliais ramščiais, dalyvaus tarptautinių programų įgyvendinime, užtikrinant gerą valdyseną ir saugumą, taip pat sieks užtikrinti saugumą ir taiką ir taip pat dalyvaus Afrikos stabilumo užtikrinimo programoje. Dabar mes dirbame su nacionalinės vienybės perinamąją vyriausybę, padedame kurti pernimo laikotarpio administracinės struktūras ir tai reiškia, kad reikės užtikrinti, kad Sudano ištekliai būtų valdomi taupiai, tvariai ir visų gyventojų labui. Pietų Sudanas yra įsipareigojęs plėtoti gerus ryšius su ES, o dabar Sudanas turi įgyvendinti savo įsipareigojimus. Būtent apie tai mes ir kalbėjome pastaruoju metu, galvojame bendrąją ateitį. Dėkuoju Jums už šias diskusijas ir aš tikiuosi, kad nuomonių pasikeitimas bus naudingas mūsų tolimesnė darbe. Dėkuoju vyriausiai piliotiniai. O dabar vyks diskusijos visų pirma pasisakys parlamentaras Venta. Wysoka Pani Przedstawiciel, konflikt Sudanie Południowym i proces. Vyriausiai galiotinė, Pietų Sudano konfliktas ir taikos procesas ten yra nepaprastai mano frakcijai rūpintis klausimai. Rūpiučio taikos sutarimas nutraukė 20 ties mėnesių karą Sudane, bet aišku, tai neišsprendė karo problemų toje e, valstybėje, bet to ir politinė krizė ten ir ne, e, dar prisideda prie visko, prie viso nestabilumo e, toje, toje valstybėje. Taigi sveikiname Pietų Sudano vadovų pareiškimus, kad bus sukurtas tam tikras tribunolas Um, kurio užduotis bus spręsti klausimus dėl smurto ir ne, ir pavyzdžiui, tokių veiksmų, kuomet vaikai ar moteris buvo teik, dovanojami kompensacija kariams. Būt, būtina, žinoma, imtis visų žingsnių, kad būtų kovojama su tokiais reiškiniais, bet aš noriu atkreipti dėmesį ir baisę humanitarinę situaciją toje valstybėje. Skaičiuojama, kad apie 2 milijonai žmonių turėjo palikti savo namus, nėra galimybės gauti kerimo vandens ar sveikatos priežiūros paslaugų, lygos siaučia tarptautinė bendruomenė bendruomenė turi imtis veiksmų, nes tik tai tai užkirs kelią artėjančiam badui. Turime padėti šiai valstybei. Ačiū. Dėkuoju. Toliau. Enrique Guerrero Salom. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Mm, mes patirėme pabėgėlių krizę Europoje sutelkė dėmesį į Siriją ir Iraką, tačiau, kaip vyriausiai galiotinė pasakė, negalime pamiršti to fakto, kad Afrikoje dabar yra dvi krizės, kurios tęsiasi jau labai seniai. Pietų Afrikos Respublika, Pietų Sudanas. Ir tik 40 metų gyvoja ši valstybė, bet yra dabar jau 2 milijonai pabėgėlių toje valstybėje. Tai yra humanitarinė krizė kurią sukėlė karas ir žmonės. Mes turime uh, užtikrinti, kad Pietų Sudanas uh, pereitų į kitą etapą, kad, kad baigtųsi karas, kad e, visi e, regiono veikėjai pasirūpintų, kad taikos planas būtų gyvendintas. Turime užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių spręsti krizės padarinius. Junknės tautos paprašė finansavimo, kad būtų galima spręsti padėtį su pietų sunade. Ir tik tai pusė įsipareigojimų iš donorų pusės yra įvykdyti. Turime spręsti ir maisto krizę. Jungt, pagal jungtinių tautų vertinimą tai yra mm, trečio ligmens krizė, katastrofa. Mums reikia daugiau uh, finansavimo, toliau, daug, daugiau pastangų užtikrinti tai, ką mums reikia užtikrinti galimybės taip pat ir humanitarniai pagalbai patekti ten. Deputačiaus tam atsir e, frakcijos vardu Čelstano. Pirmininkė, nuo e, nepriklausomės e, sukūrimo 2011 metais Pietų Sudanas yra antraštėse dėl blogų priežasčių. Aš, pa, aš pasisakau už tai, kad pietų kad Sudanas um, turi būti dvi, padalytas į dvi valstybės, bet aš tikrai uh, nusivylęs esu ir labai liūdžiu dėl to, kas vyksta. Tūkstančiai žuvo perkelti kitas vietas ir tik per keliarius metus. Ir po paliaubų vakar buvo paskelbta, kad visų pusių partijos galiausiai susitarė dėl detalių, kaip įgyvendinti tas priemonės, dėl kurių buvo nuspręsta rūpjūti. Taskaitoje skelbiama, kad tai yra labai reikšmingi žingsniai į priekį sprendžiant įtampą. Tačiau Tačiau turime būti atsargus, mm, nu, nors ir esame optimistai. ES dabar turi paremti EGAR um, regioninės struktūros pastangas kartu su Afrikos sąjunga ir misija pietų sudane iš turi ištirti um, žmogaus teisų pažeidimus vykdytus prieš civilius um, ir ECR sveikina tai. Bet ir atvirai reikia pasakyti, kad um, mes pasirinkime pasi, pasigendame Žorang stipraus vadovavimo. Gaila, kad jo nebėra regione. Nini poslanec Petr Ježek. Petr Ježek. Uh, dvi minuty. Thank you. Well, Ačiū. Nedaug yra tokių pasaulio kampelių, kur situacija būtų blogesnė nei pietų sudane, kur žmonės tiek kentėtų. Todėl aš irgi sveikinu tą susitarimą dėl konflikto išsprendimo, kuris buvo pasirašytas rūpjūtį. Tai yra plačiau žmonių sutarimas, kurio siekiama nulatinių paliaubų ir nebaudžiamumo nutraukimo, taip pat geriaus, geresnio valstybės naftos išteklių pelno paskirstimo. Aišku, turinys yra geras, bet mes žinome, kad kariavusių pusių įsipareigojimas vykdyti tą sutarimą yra labai silpnas ir ko kovos dar tęsiasi. Politiniai lyderiai pietų sudane akivaizdžiai nelabai rūpinas, nelabai pergina dėl savo žmonių. Mm, ir Jie galvoja tik tai apie savo vilas ar bankų sąskaitas esančias už šalies ribų. Jeigu norime tvaraus susitarimo, tvarių paliaubų, reikia užtikrinti kitus elementus, reikia taikyti e, tikslinės sankcijas prieš politinius lyderius, kurie nesilaiko susitarimo. ES taip pat turi pasvarstyti vėl galimybę galbūt pritaikyti ir ginklų embargo. Galbant apie pozityvesnius dalykus, džiaugiuosi, kad Afrikos sąjunga šiandien paskelbė ataskaitą ataskaitą dėl savo tyrimo komisijos um, darbo pietų sudane. Ir uh, uh, vicepirmininkė vyriausiai galiotinė, aš noriu jūsų pasirauti štai ko. Visų pirma, kokia yra ES strategija, kad būtų pasirūpinta, jog pietų sudano uh, kariančios pusės laikysi susitarimo, ne vien tik tai paliaubų susitarimo, bet ir kitų elementų dėl nebaudžiamumo išsprendimo, dėl naftos pelno. Jūs taip pat paminėjote pilietinę visuomenę. Ar es ketina glaudžiai dirbti su vietos mm, e, žmonių organizacijomis, kad stebint, kaip įgyvenimas tas sutarimas ir vėlgi, kokia čia būtų mūsų strategija? Ačiū. E, dėkui. On behalf... E, GUE NGL frakcijos vardu Javier Huso Permui. Gracias, señor presidente, señora Mogherini. Ačiū pirmininkė, ponė Mogherini. Mes ir vėl kalbame apie tai, kad daugiau kaip 50 tūkstančių žuvusių, milijonai pabėgėlių yra. Tai nėra dėl gaivalinės katastrofos, tai yra įvykę dėl žmonių veiksmų. Ir reikia nepamiršti, kad JAF ir Izraelis irgi čia prisidėjo Ar turime galvoti apie e, žmogaus teises, turime galvoti ir apie tai, kad kaip yra siekiama e, prieigų prie naftos išteklių. Visi įvykdyti žiaurumai paskatino jungtinės autas nustatyti embargo. Uh, ES ir JAF laikosi embargo, bet Izraelis nekartą jį yra pažeidęs. Aš manau, kad ES privalo padaryti viską, kas yra įmanoma, kad būtų laikomasi ginklų embargo. Žinoma, ES turi paremti jungtinių tautų misiją vykdomą regione ir turi užtikrinti, kad energetiniai ištekliai netaptų piknaudžiavimo objektų. Deputė. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu Horti Sebastija. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti vyriausiai galiotiniai už tai, kad jie atvyko pas mus į Europos parlamentą. Mes gana dažnai jūs matome ir tai reiškia, kad jūs atsižvelgėte į, į mūsų poziciją. Mes tai labai vertiname. Pietų sudane taikos sutarimas buvo pasirašytas rūpiutį, bet mes žinome, kad jis neveiks, jeigu kovotojai jo nesilaikys. Ir pastarosiamis savaitėmis vėl matėme dešimtis žuvusių. Europos parlamentas sukrėtė tie baisumai vykdyti prieš moteris ir vaikus. ES negali toleruoti tokių veiksmų, kitaip um, ji bus laikoma bendrininkė. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi ginklo embargo. Mm ir turime imtis priemonių prieš tuos, kurio, kurie nesilaiko ginklų embargo, kaip kad, pavyzdžiui, Izraelis, kaip kolega sakė. E, mes turime užtikrinti tvirtą poziciją, kad būtų laikomasi taikos proceso. Kit ir, ir turime užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas dėl visų nusikaltimų. Mes turime užtikrinti, kad būtų visa teisinga e, pelno paskirstimo sistema. Be viso to, ta sistema ne, be viso to tas procesas nebus sėkmingas. FDD frakcijos vardu. What's happened? Micro, please. Prašom įsijungti mikrofoną. Okay. Italian no, Italian translation. Manca la traduzione. Ah, Technical problems. Grazie. E solo per ricordare che da 5 minuti che manca la... Kienge, noriu tik pasakyti, kad eh, šis penkias minutės mes negirdime vertimo į italų kalbą, gal būtų galima kažką padaryti. Techninės problemos. Okay. Uh, now on behalf, if... Uh, Dabar FDD frakcijos vardu James Carver. Thank you, President. Bearing in mind the rampant... Ačiū pirmininkė. Turite mane, kad mes siekime bendros uh, užsienio politikos, tai manau, kad tikrai negalime pasitikėti nei vyriausybė, nei opozicija pietų Sudane. Abi politinės jėgos atsakingos už 2012-2014 metais numuštus sveiktasparnius jungtinių tautų konvojaus užpolimą. Taip pat ir jungtinių tautų e, rangovai pasamdyti įvairiems projektams įgyveninti bei įranga yra grobiami. Kaip e, yra gandų, kad e, atitinkamos jėgos pietų sudane gauna ir iš kitur karinę pagalbą. Aš manau, kad Europos Sąjunga čia turėtų vengti darbų dubliavimuose su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiant Pietų Sudano klausimus ir vykdant operacijas sausumoje. Ponas Ferran dabar vieną minutę kalbės. Ačiū, ponai pirmininkai, mėly kolegos. Pirmoje komisijos narė Pietų Sudanas yra jauniausia pasaulio valstybė, tai yra taip pat paskutinis Afrikos uh, paskutinė Afrikos krikščionių šalis ir Sudanui galbūt jau yra e, išaušusios paskutinės dienos atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Vis tik tai pasiektas susitarimas mums verčia, mus verčia susimastyti, mes prisimename uh, Hartumo barbariškus išpolius, tai jau yra istorija, šiuo metu Hartumas yra valdomas kariškių, taip pat pietų Sudanas pirmiausiai yra labai turtinga valstybė gamtinių išteklių ir turi nesugeba jais pas Pone Gabriel, pusantros minutės. Ačiū. Tarptautinė bendruomenė turi dėti pastangas, kad pasiektų tvarios taikos pietų e, sudane. Pirmiausiai, konflikto šalis turėtų e, siekti konflikto su reguliavimo. Ir Afrikos sąjungai globojant buvo pasirašytas atinkamas susitarimas ir reikėjo nuostatų laikytis. Taip pat regioniniai partneriai ir tarptautinė bendruomenė čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, Afrikos sąjunga, kuri turi kontroliuoti, kad pasiektas sustarimas būtų pradėtas įgyveninti ir taip pat tarptautinė bendruomenė privalo ir toliau padėti e, bado, nuo bado kenčiantiems ir iš savo gyvenamų vietų išvarytiems asmenims. Taip pat būtina kovoti su nebaudžiamumu. Tai yra vienas iš e, svarbiausių svarbiausių prielaidų siekiant sukurti normalią valstybę pietų sudane. Pirmiausiai reikia nuginkluoti dabar veikiančias įvairias e, karinės grupuotės ir tokiu būdu padaryti galą ypatingai lytiniam smurtui. Taip pat Pietų Sudanų reikia sudaryti sąlygas ir priversti jį ratifikuoti kotonų sustarimą, tai taip pat yra būtina prielaida siekiant demokratiškai kurti ir plėtoti šią valstybę. Labai ačiū dabar Linda Makevan. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė. Jūs atsiprašėte savo įžangoje už tai, kad per pastarąją diskusiją galbūt šiek tiek emocingai kalbėjote. Manau, kad nereikia dėl to atsiprašinėti ir ypač kalbant apie padėtį pietų e, sudane. Taigi aš prašau jūsų e, dėti visas pastangas, kad uh, prisimintume šią e, krizę, kuri praktiškai yra pamiršta pasaulyje, nes tūkstančiai civilių vaikų kenčia nuo bado, tūkstančiai moterų yra prievartaujamos, vyrai yra grobiami ir e, šaliai grėsia didelio masto badas. Taip mes turime kažko imtis. Jūs kalbate apie diplomatinės priemonės tam, kad konflikto šalis susėtų prie darybų stalo, susėstų ir laikytųsi paliaubų. Kolegos kalbėjo apie sankcijas, ginklų embargą. Sankcijas reikia taikyti paties aukščiausio rango asmenims. Ir ar mes palenksime į savo pusę e, taip pat ir savo partnerius, jungtinės valstijas, kad būtų tos sankcijos taikomos. Taip pat reikia moteriams suteikti daugiau galių, kad jų balsas būtų girdimas ir tokiu būdu tik tai galbūt ta situacija pasikels, pasikeis. <clears throat> reikia nuolat priminti, kad ta krizė yra pamirštama ir kuo daugiau žiniasklaida uh, skirs dėmesio šiai kriziai, kuo daugiau bus matomi vaizdai iš prievartautų moterų badaujančių vaikų, tuo labiau galbūt pasaulis prisimins šią užmirštą krizę. Poe Fotyga dabar kalbės pusantros minutės. Labai ačiū. Po ilgus mėnesius trukusių krūvinų susirėmimų prezidentas Salvakiras pasirašė taikos susitarimą, kuris tačiau buvo nuolat pažeidinėjimas. Aš čia labai aukštai vertinu tarptautinės bendruomenės darytą spaudimą, po kurio buvo pradėtos dėrybos, taip pat ir e, regiono šalis e, darė tinkamą spaudimą bei Jungtinės tautos suteikė įgaliojimus taikos palaikymo misijai, Jungtinė karalystė e, aktyviai dėjo pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas, tačiau manau, kad e, saugumo taryba turi taikyti tikslinės sankcijas nes pietų sudano valdžios veiksmai ir toliau rodo, kad trūksta geros valios siekiant pasirašytą susitarimą įgyveninti. Ačiū, sako pirmininkas, už tai, kad neviršijote kalbėjimo laiko. Dabar ponui Schaffhauseriui žodis vieną minutį, ponė komisijos narė. Kovodami su ebolos virusu mes mobilizavome pastangas ir 11 e, tūkstančių žmonių palėtė e, nukentėjo nuo ebolos viruso, tuo tarpu e, padėtis pietų sudane tik tai dar kartą parodo, kad vakarų valstybių ir JAF pastangos buvo bevaisės, siekiant įspręsti konfliktą, e, gentinį konfliktą tarp dinga genties atstovų ir arabų, buvo stengiamasi visomis išgalimis išlaikyti Sudano vienybę kalbant ir vertinant JAV vykdomą politiką, ji visuomet buvo e, remiama Europos Sąjungos e, ir visuomet buvo kalbama apie šalies vienybę. Tuo tarpu Pietų Sudanas buvo nuolat skurdinamas ir e, todėl mes turėtume dabar dėti pastangas remdami nacionalinės vienybės vyriausybę, tačiau dar kad noriu pasakyti, kad Sudano padalymas buvo klaida. Pane Plenkovičiai, pusantros minutės. Ačiū panui pirmininkui Černėčkiui, gerbiamą vyriausiai įgaliotinę. Aš palankiai vertinu rūpjūti pasirašytą taikos susitarimą pietų sudane tarp kovojančių grupuočių po to, kai 20 mėnesių šioje jauniausio Afrikos valstybėje vyko pilietinis karas, įtampa, kuri nenuslūgo po sustarimo pasirašymo, taip pat ir šalies sostinėje mums kelia daug klausimų, taip pat ir susijusių su humanitarnės pagalbos teikimu. Prezidentas Kyras dabar nusprendė įvykdyti tam tikrą teritorinį pasidalymą, tai taip pat prieštarauja pasiektos susitarimo nuostatoms. Aš manau, kad artimiausi mėnesiai e, nulems šalies likimą, e, apspręs, kokia kryptimi jį pasuks, ar e, bus pradėta stiprinti demokratiją. Mes turime dėti visas pastangas, kad atkurtume normalesnės visuomenės gyvenimo sąlygas ir būtina patraukti atsakomybėn tuos, kurie vykdė sunkiausius nusikaltimus ir bei padėti smurto aukoms. ES privalo aktyviai dalyvauti šiame procese ir pasirūpinti, kad ši silpna valstybė vėl atsistotų ant kojų 300 milijonų humanitarnės pagalbos 2015 metais jau yra neblogėčiau turint omenyje, kad 4 e, milijonai žmonių E, negali pakankamai apsirūpinti maistu ir 2 milijonai jau išvyko, parodo, kad Centrinės Afriko, e, e, kad Afrikos Sąjunga ir kitas tarptautinės organizacijos turi dėti daugiau pastangų, kad užkirstų kelią katastrofai pietų sudane. Ačiū. Dabar žodis poniai Anai Gomiš. Humanitária no Sudão do Sul é resultado de um conflito não sanado. Humanitarinė katastrofa pietų sudane e, susidarė ir dėl išorės priežasčių. Tarptautinė bendruomenė nebegali tiesiog sėdėti sudėjusi rankų ir stebėti, kaip toliau žūsta žmonės. Afrikos sąjunga ėmėsi pirmų žingsnių apie kuriuos kalbėjo ponia Mogerinė. 2011 metų sprendimus mes pritarėme, mes pritarėme, o dabar mes tiesiog negalime teikti, kad tarptautinė bendruomenė nieko nedarė, kad įsivyrautų taika. Labai svarbu užtikrinti susitaikinimą e, šioje šalyje ir taip pat siekti, kad būtų laikomasi griežto ginklų įvežimo embargo. Labai svarbu apginti tuos, kuriems yra reikalinga apsauga, reikia teikti paramą sužeistiesiems ir netoleruoti jokio smurto bei e, ginkluotų išpolių. Iš tikrųjų, jau reikia imtis veiksmų. ES turi būti pirmųjų gretose, kad būtų paskatinta ir Junktinių tautų saugumo taryba imtis sprendimo. Aš manyčiau, kad paspartinus kad kartūno procesą būtų galima išspręsti šios situacijos bent dalinius aspektus, tačiau aš nesu labai optimistiška. Demes Makar. Ačiū pirmininkė, Pietų Sudanas yra jauniausia pasaulio valstybė, tačiau 2011-aisiais ta teritorija netapo valstybė, susiformavo kleptokratinė santvarka, kurioje tarpusvėje konkuravo įvairios sukelių grupuotės, nuo to kentėjo gyventojai. Paskutinis taikos susitarimas leidžia konflikto šalims pradėti dalyvavimą perinimo laikotarpio procese, tačiau be tarptautinės bendruomenės pastangų tas susitarimas bus nieko vertas. Mes privalome užtikrinti, kad prekyba ginklais ir plėšimai e, būtų sustabdyti, kad e, nusikalteliai būtų baudžiami, kad būtų padarytas galas lytiniam smurtui. Mes turime dėti daugiau pastangų nei įprasta sprendžiant šią problemą taikyti finansinės kitokio pobūdžio sankcijas patiems aukščiausio rango pareigūnams. ES tikrai neprivalo mandagiai elgtis ypač su tokiais asmenimis, kurie šiuo metu valdo pietų Sudaną. Ačiū ponui Celerį vieną minutę dabar. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Aptariant padėti pietų sudane, reikia pastebėti ir palankius dalykus. Būtent, kad mes pastebime sudėtingą žmonių šioje šalyje padėtį. Prezidentas Kiras ir viceprezidentas sutarė, kad reikia po pilietinio karo siekti susitaikymo. Tačiau vis dėlto žudimai tęsiasi ir tos žudynės kai kams tapo savitiksliu. Ir dažnai vaikai nežino ir nemato nieko daugiau kaip karą ir smurtą. O tai reiškia, kad šalyje įsivyravo humanitarnė katastrofa. Be to reikėtų nepamiršti, kad e, šalį užklupo sausros. Ir šitą situaciją galima pakeisti tik tai darant tarptautinį spaudimą iš išorės. Kiras kalbėjo apie priverstinį taiko susitarimą. Tad todėl ES ir kitos valstybės narės turėtų padėti Junktinėms Amerikos valstijoms ir tęsti spaudimą, kad šitas taikos susitarimas būtų įgyventas ir kad žmonės galėtų gyventi taikoje. Kiengė kalbės dabar vieną minutę. Grazie. Ačiū pirmininkė. Mes palankiai vertiname Afrikos sąjungos ir kitų šalių pastangas užtikrinti taiką šiame regione, tačiau vis dėlto e, vyriausybė ir e, besipriešinačios struktūros neranda bendro vardiklio ir tęsiasi šitas konfliktas. Labai svarbu užtikrinti humanitarnių organizacijų veiklą šioje šalyje, kur, organizacijų, kurios teikia humanitarnę pagalbą gyventojams. Gyventojams reikia suteikti viltį. Ir padėti atsikelti iš to um, chaoso. Labai malonu girdėti, kad bus įsteigtas tribunolas arba komisija, kuri tirs karo nusikaltimus. Dėkuoju Mogherini už pastangas siekti taikaus reguliavimo šiame regione. Dėkuoju. Tony Kelam. Pone Mogerinė, aš norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų palankes e, žinias, už Jūsų konstruktyvų vaidmenį siekiant sureguliuoti konfliktus užsienyje. Tai pasakytina ir apie Pietų Sudaną. Pabėgėlių krizė, kuri pasiekė Europą, neturėtų nukreipti mūsų žvilgsnio nuo panašios problemos pietų Sudane. Labai svarbu užtikrinti pakankamą politinę valią, kad būtų įgyvendami e, taikos sustarimai. Mes taip pat turime sustiprinti savo pastangas, siekdami užtikrinti kotonų susitarimo įgyvendinimą ir taip pat stiprinti taikos E, pastangas bei padėti tiems, kurie kenčia nuo skurdo ir bado. Šita varginga šalis turi pereiti prie stabilaus, saugaus ir susitaikymo e, lydimo vystimosi. Valensa. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū pirmininkė praėjus ketveriems metams po nepriklausomybės referendumo ir toliau ginčitoje teritorijoje yra vykdomi ginkluoti išpoliai prieš pilietinę visuomenę. ES turi padidinti paramą vystimuisi. Taip pat reikia siekti, kad gyventojai jaustųsi saugus ir kad šita parama būtų nukreipta tiems, kurios, labia, kurios jiems labiausiai reikia. Nelabai suprantu, kodėl mes kartojame tas pačias klaidas kaip ir kituose pasaulio regionuose. Kodėl pastangos užtikrinti taiką baigėsi krūvinais konfliktais. It's time for Dėkuoju. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Kaputo kalbės pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Jau nekarta buvo kalbėta apie sudėtingą padėtį pietų Sudane. Šioje šalyje yra ir daug žmogaus teisų pažeidimų, varžomos uh, piliečių laisvės, taip pat yra persekiojami žurnalistai. Pastarosiomis dienomis buvo nužudyta 80 e, e, civilių gyventojų, virš 50 iš jų buvo vaikai. 30 tūkstančių gyventojų pasak tarptautinių organizacijų gali mirti artimiausių metų iš bado tarptautiniu mastu yra įgyvendinamos jungtinių tautų programos, kurios turėtų teikti pagalbą visiems gyventojų sluoksniams. Jeigu padėtis ir toliau blogės, Europa ir kitos valstybės kartu su Afrikos sąjunga turėtų sustiprinti savo paramą ir e, stengtis, kad susitaikymo procesas stiprėtų. Notis Marijas. Pietų Sudane yra labai daug įvairiausių gamtinių išteklių, tačiau šalis gyvena vargingai dėl to, kad vyksta pilietinis karas. Didžioji gyventojų dauguma yra įstumti į siaubingą katastrofą pareikulavusią daug žmonių aukų ir ES dabar turėtų dėti pastangas atstatant pietų Sudaną, kuriant naują valstybę kartu su humanitarnė pagalba teikiančiomis organizacijomis turime teikti visakiojopą paramą. 2014 metais Adis Abebo buvo pasirašytos tai, taikos sutartis ir dabar turi būti įgyvendinama. Jakovčić. Gospođo visoka povjerenice, imate potpuno na... Ačiū vyriausiai galiotinė. Mes jūs visiškai remiame jūsų darbę, bet norėčiau norėčiau pakviesti Jūs atkreipti dėmesį į du pagrindinius klausimus. Visų pirma, teisingumo įvykdymas nusikaltėliams. Esu iš tokio Europos kampelio, kur prieš 20 metų irgi turėjome karo situaciją. Mes puikiai žinome, ką reiškia nebaudžiamumas, ką reiškia teisingumas. Tie, kas išnaudoja moteris ir vaikus, kas vykdo karo nusikaltimus, tie asmenys turi būti patraukti atsakomybėn. Uh, jam turi būti vykdytas teisingumas. Ir antras dalykas, ką būtina padaryti, aišku, galime kalbėti, ar šimto milijonų eurų užtenka, humanitarinė pagalba yra nepaprastai svarbi, ji turi pasiekti kiekvieną pietų suminę, kuriam realiai labai reikia tos pagalbos. Mienik Jakovčič, a, e, senor diputado Miguel Viegas. Miguel Viegas a situação do sudão do sul representa ainda um resquício do período colonial onde a tática ainda atual Padėtis pietų Sudane yra likusi iš kolonijinių laikų epochos. 2011 metais pietų Sudanas e, sukūrė nepriklausomybę. Tai sėtina, aišku, su didžiuliu naftos išteklio atradimu. E, pilietinis karas, e, po to virto į religinį kartą. Aišku, kad, karą, aišku, kad ant kortos pastatyti labai svarbus interesai ir neaišku yra, kur yra tų interesų ribos. Žinome, kad eina kalba apie naftą. Pietų Sudane yra veiklą vykdo Šveicarijos kompanija, bet e, yra panašu, kad jie užsima ir, ir ginklų priekybą ir panašiai nelegalią veiklą. Pietų Sudanas turėtų turėti galimybę pats gauti pelną iš naftos išteklių, pats naudoti tuos išteklius. Grazie. Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Ką gali padaryti, kai trešdalis gyventojų yra prie humanitarnės katastrofos ribos, kai vaikai verčiami kariais, mes žinome, prisimename Denis Makvegė žodžius dėl um, prievartavimo panaudojimo kaip karo ginklą. Mes žinome, e, kad uh, Daugiau kaip 2 milijonai žmonių yra nužudyti, daug liko našlaičių. Dabar naujai pasirašytas sutarimas yra vilties ženklas. Bet e, aišku, turtingieji yra nukreipę akis į mineralinius išteklius po žeme. Mes turime turėti to tai omenyje. Tai jauniausiai valstybei reikia ne ginklų, jiem reikia paramos iš, žemo, iš, iš, iš senojo žemyno, iš Europos, kad ji išlaikytų spaudimą tam, kad visos pusės bendradarbiautų ir vykdytų susitarimą. Negalime leisti kinams, arabams ar dar kažkam elgtis su pietų sudanu kaip jų kolonija ir grobsyti jų išteklius. Turime išsaugoti ta, tas žemės tiems žmonėms, kurie šimtus met, metų ten gyveno. Dabar komisijos vardu. A, Pone Mogerinė. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti su mažiau aistrų ir emocijų, bet ne todėl, Inda, kad čia mažiau tų jausmų yra, bet tiesiog stengiuosi kalbėti įvertindama visas tas diskusijas, kurios čia yra. Uh, kurios čia įvyko, man atrodo, kad visa tai yra labai naudinga, galvojant apie tolesnį mūsų darbą. Viena vertus, viena vertus su, suprantame, kad mes turime suvaidinti savo vaidmenį ir mūsų vaidmuo šioje krizėje yra parama koordinavimas to, ką daro regioniai visi subjektai, pradedant nuo Afrikos Sąjungos. Sutinku su visais e, iš jūsų, kas jūs pasakėte, kad tai yra stiprioji pusė mūsų veiksmų šią krizę. Mes turime dirbti su regioniniais subjektais, pradėti nuo Afrikos Sąjungos. Dabar dėl abiejų pusių mm, šio reikalo. Humanitarnės pusės. Uh, Čia e, tai turi būti mūsų darbo centre toliau, nes tai yra mūsų atsakomybė. Mes, aišku, vienas iš stambiausių humanitarinių esame veikėjų, e, sprendžia šitą krizę, bet lygiai taip pat mes turime nepamiršti ir humanitarinės pabėgėlių krizės. E, dabar jie, aišku, toli nuo mūsų sienų, bet mes turime toliau išlaikyti tą dėmesį turime nepamiršti tos krizės, kadangi tai yra moralinė, žmogiška atsakomybė, bet lygiai taip pat tai yra ir investicijos į stabilumą, į ateitį, užtikrinant tam, ateitį tam dideliam regionui ten. Toliau dabar dėl politinio viso kelio, dėl sutarimo įgyvendinimo. Sutarimas pasirašytas esant sudėtingoms aplinkybėms, labai trapiai situacijai ir kaip aš savo įžangą pasakiau, tarptautinio bendruomenė ir mes, mes turime uh, toliau padėti pietų sudano žmonėms, e, ypač kai prasidės to susitarimo gyvenimas. Ir ypač e, šios šalies e, vadovams tenka atsakomybė, jie turi įvykdyti viską. Ir aišku, daug kas kalbėjote apie tai, kad yra įvairių interesų, kurie prieštarauja tam sutarimui. Ir turi būti aiškiai ir garsiai jiems pasakyta, kad jeigu jie neįgyvenins to sutarimo, jie bus atsakingi už padarinius. Man atrodo, ta žinia turi nukeliauti labai aiški ir vieninga iš mūsų visų. Ir tik tai visų politinių vadovų dar nusipelnė ES veiksmai nutrauks pietų sudano žmonių kančias ir leis jiems gyventi taikoje. Aš tikiu, kad šio sutarimo pasirašymas atveria galimybę, sudaro erdvę tam, bet aišku, kad įgyvendinimas bus nepaprastai sudėtingas. Mes turime dirbti su Afrikos partneriais ir toliau stengtis, kad tas procesas vyktų. Ačiū. Uh, grazie. Uh, dziękuję bardzo pani Komisija. Labai ačiū. Vyriausiai galiotiniai, e, komisariai, dabar galiu tik pasakyti, kad